Sorry to, sorry Sylvia Vaughan, we'll, we'll begin now. It just it was only. Uh... Yra tik tai du nariai posėdėje, tačiau vis tiek pradėkime posėdį. Kolegos, kiek pakeista vakarykštė darbo tvarkė, pradėkime nuo dešimto darbo tvarkės punktų, tai yra kova su sukčiavimu, negrinosimis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu. Ir išklausysiu e, pranešėjos Silvijai von Kaufman pranešimo. Jį pristatys pranešimo projektą. Atsiprašome, kad teko kiek palūkėti ir dabar paprašysiu pranešėjos e, pristatyti šį pranešimą. Dėkoju, ponė pirmininkė, labas rytas kolegoms. Gyvename tokiais laikais, kai viskas labai greitai kinta, be kita ko dėl skaitmeninimo. Na ir tai atsiliepia ir mūsų mokėjimo formams, o taip pat e, negrinųjų mokėjimo priemonių naudojimui, mokėjimo kreditinis kortelėmis, pavedimais e, internete, o taip pat ir e, kriptovaliutų klausimas tampa mums vis aktualesniu. Uh, Na, o kartu, aišku, ir nusikaltėliai nesėdi sudėję rankų 2013 metų skaičiais, pavyzdžiui, dėl kritinių kortelių sukčiavimo Europos Sąjungoje e, e, atsirado mažiausiai 1,44 milijardų eurų žala ir čia yra tik tai Lietkalnio viršūnė. Na, likščiol Europoje nėra statistinių duomenų apie ben, bendrus sukčiavimo negrinosimis mokymo priemonių sukčiavimo mastu. Na ir dėl to, kad internetas veikia be sienų, e, nusikalteliai neprivalo būti vienoje ir toje pačioje šalyje, kur ir auka. Ir tai labai apsūkina um, baudžiamai tyrimą. Ir taip pat priklausomai nuo valstybių narių skiriasi skiriamas baudos, bausmės. Uh, Na ir tikslas yra nustatyti minimalius sudarintus standartus, pagal kuriuos sukčiamas mokymo priemonėmis būtų laikytinas nusikalstama veika. Ir tai, tam reikia pritarti. Na ir pagal 2001 metų tarybos pagrindų sprendimai yra nustatyta jau atitinkama tvarka, tačiau e, dėl sparčių pokyčių dabartiniai teisės aktai e, atsilieka nuo technologijų raidos ir todėl nėra tinkami. Komisija atliko poveikio vertinimą ir pateikė daug gerų argumentų, kodėl reikėtų peržiūrėti galiojančią tvarką. Taigi komisija siūlo pakeitimus, be kita ko jie liečia uh, taikymos ryties išplėtimą, įskaitant ir sandorius, kai yra apmokama kriptovaliutomis, taip pat reikėtų suderinti baudžiamų veikų klasifikaciją, ypač jeigu tai nusikaltimai vyksta internete, taip pat reikia suderinti ir minimales bausmes. Be to e, reikia papildyti nuostatas liečiančias teismų e, atsakomybę jurisdikciją, o taip pat ir parama aukoms. Mano manimu, visa tai yra labai geri suderinti komisijos pasiūlymai. Taigi pagerintas tarp valstybinio pobūdžio baudžiamų institucijų tyrimas ir asminė prielaida baudžių nusikalstamų vaikų persikimai, kai nebesilaikoma valstybinių sienų, reikia paremti aukas, bet to ateityje reikėtų rinkti e, statistinius duomenys Europos lygių apie nusikaltimų naudojant negrinasis mokėjimo priemonės mastus. Palaikau šią komisijos e, tiesiekuros e, iniciatyvą ir tai atitinka ir Lisabonos e, sutartie numatyta nuostata, pagal kurią tai parlamentas yra teisėkuros institucija turi E, kompetencija. Aš siūlau papildyti ir sustiprinti komisijos pasiūlymą, dėl šios priežasties siūlau keletą pakeitimų ir penkis iš tų pakeitimų norėčiau ir pristatyti. Pirmiausia, siūlau sustiprinti paramą aukoms, nes jeigu kas nukenčia nuo sukčiavimo kreditinėmis kortelėmis, turi susiturti, susitaikyti su kitomis uh, E, pasiekmėmis. Pavyzdžiui, e, dėl to, kad nusikaltėliai pavogė jo tapatybę, gali nukeltėti jo reputaciją, o taip pat bus neigiamai vertintas tokios asmens mokumas. Taip pat reikėtų suderinti baudmes, be kita ko, su, naudojant suderintas internetinės pranešimo apie sukčiavimo kritinius kortelėmis atvejų sistemą. Be to, Eurojustas ir Europolas turėtų būti kiek įmanoma įtraukti į šiuos darbus tam, kad šis pasiūlymas turėtų europinės pridėtinės vertės. Ketvirta, ypač svarbi nusikaltimų prevencija. Ir pavyzdžiui, kadangi yra naujų technologijų, reikia duoti patarimų um, vartotojams, kaip apsisaugoti nuo nusikaltimų internete. Na ir penkta, kadangi tikrai pribrendo metas veikti, todėl e, numatyti perkelimo direktyvos į nacionalinę teisę laikotarpis turi būti sutrumpintas ir rekomenduojame komisijai jau po keturių metų po direktyvos perkelimo pateikti jos taikymo vertinimą. Pone pirmininkė, pabaigai turiu dar vieną labai svarbę pastabą. Komisijos pasiūlymo antrame straipsnėje yra pateiktos apibrieštis e, svarbios šios direktyvos kontekste. Taigi, norint užtikrinti suderinumą su kitais Europos teisės aktais, Ekon komitete, kuris iš esmės yra atsakingas komitetas už šį klausimą, mes Ekon komitete sutarėme, kad Libe nesutiksime, kad Libė komitete būtų teikiami pakeitimai dėl antro uh, straipsnio. Norime perimti apibrieštis iš kovos su pinigų plovimo direktyvo, direktyvos. Faktiškai su jo darbai jau baigti ir faktiškai uh, į šią aptarimą direktyvą galėsime tos direktyvos apibrieštis perimti į vienas prie vieno. Dėl laikotarpio e, pakeitimus galima teikti iki vasa, atsiprašau, bas, balandžio 11 dienos 5 valandos vakaro, na, o balandžio 25-26 dienomis norėtume aptarti pakeitimus. Na ir jeigu viskas vyks pagal tvarkaraštį, tai tuomet jau birželio 25 dieną galėsime balsuoti komitete. Tiek iš mano pusės, ponė pirmininkė, ačiū. Dėkoju Silvija Mm, dėl paskutinio procedūrinio klausimo, tai norėčiau patikslinti štai ką. Komisijos pasiūlymo antrasis straipsnis patenka į išimtinę ekon komiteto kompetenciją. Na ir dėl, jūs čia kalbėjote apie skirtingas mokėjimų formo apibrieštis. Taigi, tai reiškia, kad Libė negalima bus e, teikti pakeitimų dėl antro straipsnio. Na, jūs taip pat minėjote laikotarpius. Ar šešėliniai pranešėjai čia esantis turėtų kažkokių papildomų pastabų? Nu, nomelau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, iš esmės mes palaikome komisijos pasiūlymą tikrai labai svarbu e, kartu naudojant kitas kovos su internetiniais nusikaltimais, e, naudojant atitinkamo paketo priemonės, e, kovoti su tokiomis, tokiais sukčiam atvejais. Na ir ypač svarbus yra mechanizmai, kurie leistų bendradarbiauti policijos ir teismų institucijoms, pavyzdžiui, keistis informaciją, mm, pavyzdžiui, Europolas turi dalyvauti informacijos mainais, o kai dėl trumpų perkelimo laikotarpių padirektyvos įsigaliojimo, tai taip pat pritarėme, dėkoju pranešėjai. Mes, aišku, toliau stebėsime jūsų darbą, aišku, teiksime ir pakeitimų iš mūsų pusės. Na ir tikėkime, kad uh, E, siekiant e, galutinio tikslo, šie mūsų pakeitimai pasirodys naudingi. Toliau, pane Žuly. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Silvi Kaufman už jos pranešimą. Tai yra puikus pagrindas tolesniam darbui. Naujoji direktyva yra labai svarbi, siekiant kovoti veiksmingai, e, kovoti su sukčiavimu ES lygiu senasis pagrindų sprendimas neatsižvelgia praktiškai į e, svarbius pokyčius, tokius kaip e, virtualių valiutų atsiradimas, taigi reikėjo situaciją keisti. Na ir pritarčiau jums, kad reikia Europolo ir Eurojusto aktyvesnio vaidmens bei didesnės aukų apsaugos. Jūs teisi, kai E, sakote, kad labai daug nepatogumų ir problemų sukelia, kai kaž, iš kažko yra asmens duomenys pavagiami. Ir iš esmės trūksta represijų, bausmių, taip sakant, tokio tipo nusikaltimams. Taigi čia, ko gero, būtų svarbiausia ta internetinė pranešimo apie tokius pažeidimus sistema, kurios dėka galėtume sparčiau dirbti. Uh, keletas aspektų dar turėtų būti, į keletą aspektų dar turėtume pasigilinti labiau. Galėtume, pavyzdžiui, rekomenduoti e, sukurti finansinės informacijos rinkimo organizaciją Europoje. E, Na ir čia galbūt būtų dar e, informacijos teikimo terminai numatyti, jūs jau juos minėjote, todėl e, aš net nebejoju, kad labai greitai jau pavyks pasiekti kompromisą šioje srityje. Dėkoju. Ačiū dabar žodis ponui Karau. Dėkoju pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Taip pat e, Europos komisijai norėčiau padėkoti už pateiktą pasiūlymą. Mes e, pritarėme tiems komentarams, kuriuos e, pateikė pranešėja įžanginėme žodėje. Mes puikiai suprantame, kad tokio pobūdžio sukčiavimas yra e, labai svarbi veiklos sritis nusikalstams organizuotėms. Labai e, svarbu mūsų požiūrė e, naudotis atitinkamomis priemonėmis, kad galėtume kovoti su e, organizuotu nusikalstamamu šioje srityje. Tai yra vienas iš e, svarbiausių direktyvos dėl pinigų plovimo tikslų. Dėl paties pranešimo, tai kaip jau sakiau, pritariu įvairiems aspektams ir ypač svarbus mano nuomonė yra aspektai susiję su aukomis ir jų didesnė apsauga. Taip pat e, e, geresnis e, turi būti sukurta geresnė sistema E, kuri leistų e, gauti informaciją apie tokio pobūdžio nusikaltimus laikotarpio 24, nuo 24 sumažinimas iki 12 mėnesių. Taip pat e, reikia, kad padirbinėjimo atveju kalbant apie e, numatytas priemonės, kartais atsitinka taip, kad e, kai kurios e, valstybės e, narės neprisima savo atsakomybės ir lieka taip, kad e, kompetentingos struktūros nesima reikiamų veiksmų ir čia turi būti numatyta, numatytos tam tikros e, hierarchijos nustatymo taisyklės dėl kompetencijos. Aš e, esu pasirengęs ir toliau konstruktyviai bendradarbiauti, kad parengtume kaip įmanoma konstruktyvesnį tekstą, kuris e, padėtų kovoti su šios ryties problemomis. Dėkuoju. Dėkuoju Klodai, dėkuoju Silvijai taip pat už pristatymą e, ir, ir pranešimo pristatymą ir puikiai atliktą darbą. Aš norėčiau e, pateikti keletą konkrečių pakeitimų dėl konkrečių aspektų, ne dėl politinių priežasčių, bet e, paprasčiausiai e, siekdamas sukonkretinti ir geriau apibriežti kai kurios aspektus. Aš šiaip visiškai pritariu jūsų pranešimo turiniui ir kad reikia didinti valstybių narių atsakomybę. Aš dabar nekartosiu įvairių e, aspektų aš manau, kad e, organizuoto nusikalstamumo aukos turėtų būti geriau apsaugotos ir dar kartą dėkuoju už šio pranešimo pasiūlymą. Silvija, puikus atsiliepimai iš šešėlinių pranešėjų, ar jūs norėtumėte dar e, pakomentuoti, ką nors? Labai trumpai, ponė pirmininkė. Pirmiausia, nuoširdžiai norėčiau padėkoti visiems kolegoms. Na ir džiugu, kad visi paminėjote mm, aukų apsaugą. Aš manau, kad tai yra itin svarbus parlamentui aspektas. Mm, taip pat sutinku, kad reikia nustatyti hierarchijas, aiškiai apibriežti kompetencijos, atsakomybės rytis, taip pat ir jurisdikcijas tam, kad galėtume įtraukti ir Eurojustą. Ir tokiu būdu bus visiškai aiški galimybė priimti sprendimus, nebeliks dubliavimus, neiškumo, kokios yra kompetencijos rytis, tai yra labai svarbus dalykai. Šiaip dėkoju visiems, lauksiu pakeitimų, kurie čia buvo pažadėti. Na ir manau, kad e, tikrai bendradarbiaujant e, galėsime parengti gerą teksto variantą. Dėkuoju. Sylvia Yvonne, I understand the Commission wants to take the floor, is that okay? Kiek suprantu, komisija nori pasisakyti. Tai dabar žodis komisijai, prašau. Taip, labai trumpai norėčiau pasidžiaugti pranešimo projektu bei e, pakeitimais, kuriais siekiama yra sustiprinti aukų apsaugą. Tai yra ir mūsų tikslai. Dėl privalomo pranešimo apie sukčiavimo pakeitimo. Mes poveikio vertinimo metu su suinteresuotais subjektais E, tai nagrinėjome ir matome, kad čia bus papildoma e, administracinė našta tiek e, pramoniai, tiek administracijai, institucijoms ir naudos iš to mažai bus. Dabar svarbiausia, ko gero, siekti neutralumo, technologijų neutralumo, kovojant su sukčiavimu internete. Taigi mes nekantrai laukiame tolesnio darbo kartu su jumis. Dėkoju. Ačiū. Ačiū taip pat už papildymus. Dėkoju kolegos. Pakeitimų pateikimo terminas yra balandžio 17 diena, 5 val. vakaro. Dabar siūlau perėti prie 11 darbo tvarkės punkto, bet siūlau palaukti pono Ležerį, kol jis atvyks. Jo pasisakymas matytas 9.45. Jo kol kas salėje nėra. Colleagues, if you don't mind, if we could um, have a short pause until 9.45. Kolegos, jeigu jūs neprieštarausite, tai padarysime pertraukėlę iki 9.45 ir vėliau be 15.10 jau tęsime darbą su Frontex klausimu. Taigi paprašysiu visų sugrįžti 9.45 atgal salę.

a bit boring and you were getting a bit stressed. Kolegos, dėkuoju už kantrybę. Panas Ledžerį jau prisijungė prie mūsų. Taip pat pagrindinių teisų e, tarnybos pareigūną, pona Fernandes, šiandien turime svečiuose. Taigi, kaip toliau dabar dirbsime? Pirmiausia bus video pristatymas, būtent todėl ir muziką girdėjote. Trumpas video pristatymas bus parodytas, tada ponas Ležeri savo pranešimą padarys, temis operacija bus pristatyta bus pateikta naujausia informacija. Na ir kolegos kaip visada turės galimybės užduoti klausimus apie e, aktualius Frontexo ir pakrančių apsaugos tarnybos klausimus. Koordinatoriai nurodė, kad turėtume pakviesti agentūros pagrindinių teisių pareigūną, pona Fernandes jo dalyvavimas taip pat svarbus šiame posėdėje. Tikriausiai jums taip pat bus skirta laiko trumpam pristatymui, o vėliau klausimams turėsime laiko. Taigi, štai toks trumpas pristatymas, pereikime iš karto prie pagrindinių klausimų. Na, dabar siūlau pradėti nuo video rodymo. Pane Ležerį, siūlau dabar Jums savo pristatymą padaryti. Dėkuoju pirmininkė, labas rytas, gerbėmieji parlamento nariai. Štai pasižiūrėjote video pristatymą, tai yra temis operacijų pagrindiniai dalykai. Aš norėčiau sugrįžti prie šios operacijos gyvendimo pradžios. Uh, Noriu taip pat priminti, kad buvo atliktas darbas kartu su valstybėmis narėmis ir konkrečiai su Italijos vyriausybė. 17 metų vasarą darbas buvo pradėtas. E, jis buvo pradėtas Italijos prašymu. Ir taip pat mūsų tyrimų rezultatai parodė, kad migracijos ir tarp valstybinių nusikaltimų e, tendencijos viduržėmio jūroje keičiasi. Iš Tuniso, iš Alžyro e, padaugėjo srautų, iš Turkijos tiesioginių srautų atsirado daugiau saugumo iššūkių, narkotikų problemų ir konkrečiai teroristinių iššūkių dėl neužfiksuotų atvykimų į ES. Kaip žinia, dėl islamo valstybės situacijos Sirijoje ir Irake. Šių metų vasario pirmąją dieną prasidėjo oficialiai e, Temis operacija. Čia yra ir testinis darbas atliekamas, ir nauji dalykai įgyvendinami. Pirmiausia, dėl testinumo, tai čia yra Tritono operacijos testinumas. Pirmiausia, paieškos ir gelbimo operacijos jūroje yra mūsų įgaliojimų ir tikslų e, dalis, temis tikslų dalis. Frontex e, e, dirba su jūrų gelbimo koordinavimo centru. Ir mūsų veiklos geografija, taip sakant, nėra ribota, neapsiriboja vien tik tai e, gelbėjimo sistemų e, geografija. Mes dabar dirbame su e, pirminio sulaikymo centrais Italijoje, sausumoje. Mes informuojame migrantus, paimame jų pirštų anspaudus, tikriname jų profilius, taip pat identifikuojame e, pažeidžiamus asmenis tam, kad, pavyzdžiui, į ASO arba prieglopščio kanalus jie būtų nuteikiami. Taip pat yra antriniai saugumo patikrinimai atliekami, kuriuos Europolas arba Italijos agentūros tai atlieka, kai kyla įtarimų dėl saugumo. Tai čia Toliau dar dėl testinumo su UNAFMED Sofija glaužiai bendradarbiaujama. Tai šis darbas pradėtas 15 metais. Tai tokie būtų testinumo aspektai. Na, o dabar nauji dalykai, kokie atsirado temis. Norėčiau už tai ką priminti. Mes pakrančių apsaugos funkcijas pagal naująjį mandatą rengiame ir e, remiamės e, praėjusių metų projekto rezultatais. Dabar toks tvirtesnis pakrančių apsaugos veiklos e, principas parengtas, kuris remiasi įstatymų įgyvendinimo ir, ir gelbėjimo operacijomis. Noriu tik teisės saugos įgyvendinimo ir gelbėjimo operacijomis. Norėčiau tik tai priminti, kad su EFKA praeitais metais dirbome dėl įtartinų laivų. Septyni su EMSA nagrinėti atvejai buvo taršos. Tai tokie būtų patirtis e, gebėjimų stiprinimo e, srityje, kas dėl pakrančio apsaugos. Na ir dar Kas dėl teisės saugos e, kovos su narkotikais srityje tarp Italijos, Albanijos ir Graikijos e, yra e, zona, kurioje mes telkiame savo teisėkuros veiksmus. Dėl daugia tikslių oro stebėjimų projektų, tai mes uh, E, praeitais metais vykdėme šią veiklą su savo orlaiviais ir tų veiklų metu galėjome užfiksuoti srautus, kurie iki šiol nebuvo užfiksuoti. Migracijos, ne, iki šiol neužfiksuotos migracijos rautai iš Tuniso iš Alžyro buvo užfiksuoti. Uh, Taip pat su tuo yra susijusios ir saugumo tam tikros problemos dėl tų neįprastų srautų e, atvykstančių iš Alžyro ar Tuniso. Na ir dar yra, yra ir kitos veiklos, tokios kaip nelegali žvejyba bei priekyba narkotikais, kurią užfiksavome. Taip pat pagal temis operaciją e, vidaus sienų apsaugos e, paslaugas įdėgiame Italijos saloje, Sicilijoje ir kitose. Tai čia konkrečiai dirbame su tais iki šiol neužfiksuotais rautais žmonių, kurie atvyksta į Italijos salas, o po to į pagrindinę žemynę Italiją. Taip pat kas dėl veiksmų E, srities šiek tiek buvo pakoreguota, buvo pasirašytas susitarimas su Italija pagal reglamentą. Dabar vykdomasis direktorius agentūros pasirašo planą, tačiau e, priimančios valstybės narės, konkrečiu atveju Italija, turi su tuo sutikti. Taigi veiksmų e, zona buvo išplėsta nuo vakarų Sardinijos iki Adrijos jūros. E, prieš, e, esančios priešais vakarų Balkanus. Italijos valdžios institucijos prašymų ta veiksmų zona nepersidengia su maltiečių e, gelbėjimo ir paieškos zona. Taip pat tai nepersidengia su Libijos paieškos ir gelbėjimo zona, kaip e, Kai, tikriausiai jūs pamenate, pamenate, praeitais metais tokia zona buvo nustatyta. Taigi mes, e, mūsų nustatyta zona nepersidengia su šiomis zonomis. Dabar dėl to, ko pasimokėme iš praeities, dėl asmens duomenų rinkimo, tikriausiai pamenate, kad e, Frontex gali rinkti asmens duomenis per informacijos teikimo etapą prie išorės sienų. Taigi mes dabar išmokome, kaip surinkti, apdoroti ir e, dalintis tais duomenimis e, su nacionalinėmis policijos tarnybomis valstybėse narėse, bei aišku, Europolu, nes jie yra mūsų pagrindiniai partneriai. Tai štai Taip, mes atėjome iki to naujojo operacijų plano temis ir tas naujasis pavadinimas geriau atspindi faktą, kad čia e, teisės saugos e, įgyvendinimas, sprendimų įgyvendinimas e, yra vykdomas, tai teisingumas ir įstatymo įgyvendinimas. Dabar dėl pakrančių apsaugos E, funkcijų, tai jos prisideda veiksmingai prie gelbėjimo ir paieškos sistemų. Trumpai pristatysiu rezultatus, e, kokia situacija yra šiais metais. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog veiksmų ar operacijų plane yra vienas dalykas aiškiai nurodytas. Po trijų, įgyven... trijų mėnesių temis įgyvendinimo bus įvertinimas atliekamas Italijos e, vyriausybė taip pat pritarė tam, kad nereikia laukti metų, o po trejų mėnesių tą įvertinimą atlikti. Taigi balandžio pabaigoje, gegužės pradžioje kartu su Italijos institucijomis bus atsivertinimas atliktas. Šiais metais nuo sausio pirmos dienos maždaug 6 tūkstančiai e, nelegalių migrantų buvo sulaikyta centrinėje viduržėmio jūroje. Tai yra minus 62 procentai lyginant su ankstesniais metais. Dabar įdomus pokyčiai su Libija susiję. Libija yra. Tra, tai iš Libijos tik 71 procentas migrantų, o praeitais metais 95 procentai tų migrantų buvo. Koksgi skirtumas? Dabar Tuniso dalis pakilo iki 20 procentų, o kas dėl Turkijos tiesioginio. E, e, Turkijos 5 procentai, Alžyro 2 procentai, į Graikiją e, jūrą iš Italijos patenka 2 procentai. Na ir dar vienas iš Juotkalnijos dar atvejais buvo. Mes e, nežinome dar kol kas, ar tai buvo tiesiog bandymas e, pajokauti, ar naujas migracijos kelias nuo Vakarų Balkanų iki Italijos krantų. Na, o dabar kas dėl e, tautybių. Maždaug pusantro iš Eritrijos buvo maždaug pusantro tūkstančio po to e, iš Tuniso pažadu maždaug 1200 e, žmonių, toliau Nigerija, Pakistanas, Libija. Tokios tendencijos būtų naujas dalykas, kad iš Libijos imigrantų yra. Ir dar iš Dramblio kalo kranto turime migrantų. Dabar dėl gelbimo operacijų jūroje. Nuo šių metų pradžios Frontexas dalyvavo 23 me, 3 procentuose operacijų. Tai čia incidentų ir išgelbėjimų skaičius 23 procentai yra mūsų dalis. Tai yra ta pati dalis kaip ir 2017 metais. Praeitaisiais metais e, Frontex prasidėjo prie 23 procentų suradimų ir išgelbimo atveju. Tai nėra kol kas galutinis įvertinimas. Kaip jau ir sakiau, e, kartu su Italija balandžio pabaigoje mes įvertinsime dar tuos skaičius. Dar e, kas dėl kovos su narkotikais. Labai gerų rezultatų perėmimo operacijų turėjom, perėmimo operaciją įgyvendiname prieš tris dienas. 550 kg marihuanos buvo sulaikyta. E, Temis orlaiviai e, užfiksavo tą pažeidimą netoli netoli, netoli Pulijos, šalia Albanijos, buvo užfiksuota įtartina veikla ir glaudžiai bendradarbiaujant su Italijos teisės sauga pavyko e, sulaikyti e, narkotikų prekeivius ir jų krovinį. Taigi, kokia išvada dabar? Mes temis veiklą aktyviai stebime gelbėjimo ir paieškų operacijų srityje. Temis operacijos koncepcija e, puikiai tinka sudėtingai, kompleksiškai e, viduržėmio jūros dinamikai, nes čia yra daug migracijos e, kelių, Tunisas yra pavyzdys Yra lankščių e, organizuotų e, e, kriminalinių struktūrų, taip pat verslo struktūrų, kurios užsiima žmonių prekybą, narkotikų prekybą ir kita nelegalia veikla, tokia kaip pavyzdžiui priekyba ginklais. Vis daugiau kontrabandos uh, atveju užfiksuojama, čia jau muitinėms aktualu. Ir čia jau būtų integruotasis e, sienų valdymo apsaugos aspektas. Na, mes puikiai žinome, kad e, saugumo ir terorizmo grėsmės tikrai nėra mažesnės nei kad prieš keletą metų. Todėl turime užtikrinti, kad neužfiksuoti nelegalus e, patekimai į ES nebūtų susijęs su saugumo keliamais e, iššūkiais. Dėkoju. Na, o dabar e, tikriausiai laiką žodį perduoti mūsų agentūros pagrindinių teisų pareigūnai. Dėkoju, pirmininkė. Yes, and just to explain. Kolegos, tiesiog noriu paaiškinti, kad koordinatorius pagydavimo ir ponas Fernandas turi atvykti į šį posėdį. Pirmas iki Libė komitete svarstami šie klausimai, bet, bet jūs ne pirmas iki pas mus, jau prieš kurį laiką lankytės. Prašau, tęskite, o po to pradėsime diskusijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju už sutikti žodį, už kvietimą e, kreiptis į Libę komiteto narius ir tikrai man didelė garbė čia dalyvauti kaip agentūros konsultantai. Na, manęs paprašė informuoti apie tris konkrečius dalykus. Pirmiausia, apie tai, kaip veikia skundų teikimo mechanizmas, Ir kaip suprantu, parlamentą e, domina šis mechanizmas, juolab, kad e, yra patvirtinas reglamentas dėl Europos sienų ir e, jūrų apsaugos agentūros. Taigi, pirmiausia, pakalbėsiu apie praktinius veikimo aspektus, nuo patos apie skundų teikimą. Taigi, jums leidė šią tvarką. Dėl skundų teikimo mechanizmo, tai kaip jau minėjau, jis e, buvo mm, įsteigtas jūrų ir sienų apsaugos agentūrai, įsigaliojo nuo 16 metų. Na, iš tikrųjų, šio mechanizmo dėka tie žmonės, kurios tiesiog liečia agentūros veikla, jie gali kreiptis į papinteisių pareigūną dėl uh, agentūros veiklos, kuri pažeidžia jų pagrindinės teisės. Taigi, pirmiausiai vertiname skundas priimtinas, tinkamas, tiesa, e, nesigiliname į įrodymų tinkamumą, tiesiog tai yra formalus įvertimas, ar skundą galime priimti. Tiesiog įvertiname, ar, ar tai buvo veikla susijusi su Frontex veiksmais. Na ir jeigu skundas priimtinas, tai tuomet arba viską perdodame arba tai šaliai, tai valstybė nariai, kurio vyko veiksmai, arba tai valstybinariai, iš kurios buvo pareigūnas, na, arba pagal kitus atsakomybės kriterijus. Taigi, e, tos valstybės narės arba e, vykdomasis direktorius e, išsiaiškina padėtį ir po to mūsų suteikia visą informaciją, pagal kurią arba užbaigėme šią bylą, arba uh, paaiškėjo, kad tikrai skundas pagristas. Na ir per šį laikotarpį e, tikrai buvo e, jau pusantrų metų taikymas šis skundų mechanizmas. Na ir pavyzdžiui, įsigime automatinį e, skundų tvarkymą mechanizmą, sistemą. Taip pat, aišku, viskas daroma konsultuojantis su pagrindiniu teisų agentūros pareigūnu, viską prižiūri vykdomasis direktorius. Na ir mes dabar jau pradėjome renkti e, valstybių narių atsakingų institucijų žemėlapis, taip, taip sakant, lentelę, apžvalgą, kad būtų aišku, į ką kreiptis po to. Taigi mes E, parengėme informavimo medžiagą. E, ta medžiaga išvertai dešimt skirtingų šalių ir tokiu būdu siekime užtikrinti, kad mechanizmų būtų galima lengviau naudotis ir viskas nurodyta Frontex svetainėje. Taip pat ir visai neseniai inicijuota nauja interneto svetainė ir tokiu būdu uh, E, galima tiesiogiai steigti skundus pagal šį mechanizmą tiesiai internete. Na, likščiol e, gavome 19 skundų, 5 iš jų buvo patvirtinti kaip primtini, Na ir pavyzdžiui, buvo skundžiamasi dėl e, pažeistos teisės į prieglopsti, dėl e, neteisingo m, mm, ekstradicijos sprendimo. Na ir vienas e, atvejs liečia ir vaikus, e, taigi įtraukime ir vaikų apsaugos klausimus. Taigi trys klausimai dar yra neįspręsti, aiškinamasi ir susisiekta su valstybėmis narimis, o vienu atveju pagrindinių teisų e, apsaugos pareigūnas koordinavosi su vykdomo direktoriu tam, kad e, galima būtų raštu reaguoti į konkrečius valstybių narių skundus, o dėl tų e, nepatvirtintų skundų. Tai jie buvo susijęs su veikla, kurie nepatenka į direktūros veiklos ar kompetencijos rytį Pavyzdžiui, tie skundai lėti sulaikymo sąlygas, kai kurie e, skundai liečia žiniasklaidos veiklą ar sprendimus dėl prieglapščio sprendimą, ar kol kas dar neprimtą sprendimą, ar jie liečia e, galtinį sprendimą dėl e, gražinimo, kuris buvo apskustas apeliacinė tvarka. Taigi visai šiais atvejais skirtingi pareigūnai perdavė e, šios skundus tam, kad jie toliau būtų nagrinėjami pagal nacionalinius skundų mechanizmus, nes, kaip žinia, dauguma jie valstybių narių veikia tokios sistemos. Taip pat, aišku, informuojame ir nacionalinius ombudsmenus arba perdodame viską organizacijoms, kurios paremia žmonės tokiose situacijose. Beje, e, e, mes eksoficijo tvarka atliekame uh, vertinimą tam, kad išsiaiškinume, e, kokias pagrindinės teisės liečia e, tokie skundai, daug kokių pažeidimų kreičiamas, mes teikiame ir advokatų, teisininkų e, konsultacijas. Na ir šiaip yra, vyko konsultacijos rengiant tokią sistemą. Na ir šiuo metu peržiūrime dabartinę tvarką, Na ir ateityje, aš manau, kad tai bus lemiama prielaida tam, kad mechanizmų būtų naudojamasi plačiau. Nesvarbu, kad jeigu žmonės turi priežastį skūstis, kad jie turėtų galimybę pateikti savo skūstus dėl antros klausimo, dėl praktinių operacinių aspektų. Tai e, nors laikotarpis e, e labai trumpas, mūsų komanda maža, e, bet mes vykdėme vis, visas konsultacijas dėl vidinių operacinių ataskaitų ir, aišku, suderintas tvarkaraštis, tiesa, laiko yra mažai, tačiau labai svarbu laikytis nusistatytų tvark, darbų tvarkarašio. Tai yra sudėtingi darbai, tačiau mes tikrai bandome įtraukti skaugiklius tam, kad vykdant Frontex veiklą nebūtų pažydžiamas pagrindinis teisės. Taip pat iš pagrindinių teisų apsaugos pareigūnų yra parengiami tikslai e, tam, kad e, vykdant Frontex veiklą, praktinį veiklą nebūtų pažeidžiamos e, pagrindinės teisės ir, ir dirbame techninių lygių tam, kad išsiaiškintume, kokiais rodikliais remintis galima būtų pamatuoti ar nepažeistas pagrindinės teisės vykdant veiklą. Na, kaip jau minėjo vykdomasis direktorius, praktiniuose operacinėse planuose viskas numatyta ir beje reglamente numatyta, kad yra toks e, etaloninis, referencinis mechanizmas tam, kad e, galima būtų tinkamai apsaugoti žmonių kontrabandos aukas, neprinelygimus ne um, nepilnamečius, e, pažeidžiamus asmenis ir yra parengtas mechanizmas, kuris leidžia tinkamai bendradarbiauti atitinkamai su nacionalinėmis institucijomis. Praeitais metais galima buvo panaudoti mechanizmą du sėkius, taip pat inicijuotas pro, procesas, kurio dėka galima pateikti konkrečių pavyzdžių iš veiklos, e, praktinės veiklos srities. Taip pat, taip pat e, rengėme mechanizmą, pagal kurį e, informuosime apie skundų mechanizmus praktikoje dirbančius pareigūnus. Nuo kalbant apie e, iššūkius, su kuriais susidurime užtikrinant pagrindinės teisės, tai galimybė gauti apsu, tarpinę apsaugą yra kaip po savaime iššūkis, juolab, kad e, kai kurie asmenys netgi laikytinimi žmonėmis be pilietybės. Ir būtent tokiems atvejams parengėme priemonę, tam, kad tokie žmonės gautų paramą, galėtų kryptis į tarpinės apsaugos e, užtikrinimo pareigūną. Na, o visai neseniai daug, daugiau dėmesio skiriame tam, kad keiktume e, daugiau informacijos apie e, moterų ir nepilnamečių specifinius apsaugos aspektus, kad komandos būtų tinkamai informuotos. O kai dėl vaikų, tai jau kur, kuris laikas parengėme kompa, e, koncepciją, kuri vadinama yra vega vaikai. Na ir e, tikslas yra oro uostuose nustatyti kada keliauja nelydimi nepilnamečiai, nepilnamečiai tam, kad juos galima iš karto būti perduoti e, pareigūnams. Aišku, tikslas yra užtikrinti tinkamiausią vaikų interesų apsaugą vykdant bet kokią veiklą. Na, o šiais metais e, parengtas vadovas ir instrukcijas tam, kad, išsilai, kad ir prie sausumos sienos, pažiūrėjau, ir vykdant tenis operaciją galima būtų nustatyti tokius uh, E, nepilnamečius, o kai dėl lyčių lygybės aspektų, tai e, pagrindinių teisų e, pareigūnas nuolat ragina skirti daugiau moterų pareigūnų tam, kad būtų atsižvelgta į lyčių lygybės aspektus, pavyzdžiui, kai susidurime su žmonių kontrabandos aukomis. Na ir norime, kad šie siūlymai ir mintis būtų gyveninti praktiškai. Uh, Na ir tikrai e, rengiamas ir vadovas skiriame daug dėmesio. Na, o dabar e, jau pasiekėme etapą, e, rengiant gairias, kaip labiau atsižvelgti lyčių e, specifiką ir ne, lydimus nepilnamečius. Mm, pavyzdžiui, kaip nustatyti tikrai esmens amžių ir Pavyzdžiui, netgi siūloma, kad, e, pavyzdžiui, atliekant procedūras prie sienos, imant antspaudus, tos pačios lyties pareigūnas e, dirbtų su tuo asmeniu ar nelydimu nepilnamečiu. Taigi e, visoje praktinėje veikloje daug dėmesio skirime šiems klausimams. O kai kalba eina apie gražinimą konkrečiai, tai E, tai dabar su visai mm, neseniai e, parengta bendra centralizuota gražinimų apžvalga, apžvalgos sistema, gauname informaciją ir nuo praktinių, nuo naujo reglamento įsigyvenimo gavome apie daugiau nei 150 atitinkamų pranešimų apie gražinimą Na ir galima padaryti tris pagrindinės išvadas. E, vykdant gražimą svarbus yra mediciniai aspektai ir atliekant stebėseną pageidaujama, e, kad prieš vykdant gražinimą būtų patikrinta tos mens veikata, ar jis gali skris lėktuvu, tam, kad tikrai būtų aišku, jog nėra medicinių problemų. Taip pat norime uh, užkirsti kelią tam, kad vykdant Frontex operacijas būtų gražinami nelydami nepilnamečiai, nes taip siekiama užtikrinti geriausią vaiko interesų apsaugą, nes tai iš tikrųjų e, yra itin jautrus klausimas. Na, o dėl lyčių aspektų. Tai norėčiau atkreipti dėmesį keletą teigiamų dalykų. Pavyzdžiui, pagerėjo jautrių pažeidžiamų grupių nustatymas, tai traukta į praktinius operacinius planus. E, Pavyzdžiui, ir tiems karščiesiams primimo centrams skirtose vadovose e, įtrauktos atitinkamas gairės, visą tai traukta operacinius planus, o dėl tų vadinamųjų vega vaikų, tai yra vaikai, kuriems kyla pavojus, Tai šiuo metu uh, vykdomas bandomasis projektas, taigi tiek aš, tiek ir tas konsultatyvus nuolatinis formas, kuris aktyviai įsitraukia rengiančių vadovą, skiria dėmesio šiems klausimams. Na ir norėčiau priminti, ką sakė e, vykdomasis direktorius. Taip, e, vykdant gelbio misijas, tai yra vienas iš pagrindinių tikslų - teikti atitinkamą paramą. Na, jau išklausėte atitinkamos nuomonės dėl šio klausimo. Na, mes E, atliekant patikrinimą e, ypatingai sustiprinu pagrindinį teisų apsaugos aspektus. Pavyzdžiui, jeigu yra apklausimas asmuo, bandoma nustatyti, ar jis nepilnametis, arba įmant piršto atspaudus. E, pavyzdžiui, yra skiriami tarpkultūriniai tarpininkai ir vertėjai. Paaiškinama, kas, ką reiškia piršto nenimas prieš atliekant bet kokį veiksmą. Na ir e, operacinėse klausimuose, e, pavyzdžiui, numatyta neperdėti trečiųjų e, šalių institucijams jūroje išgelbėtų asmenų. Na ir ar kitų jautrių klausimų, pavyzdžiui, galima, galbūt kartais reikės daugiau informacijos vietos, nes pavyzdžiui, kartais išlaip talpinant jūro išgelbėtus pabėgėlius, nelabai aišku, kas yra atsakingas, kokios yra policijos koordinavimo struktūros ir taip toliau. Na, nu, kai dėl e, žmonių kontrabandos, tai, tai taip, praktikai galbūt reikės daugiau pastangų. Na, mes e, kol kas atlikome mokymo, e, mokymus, informavimo e, veiksmus, tačiau e, taryba nurodė, kad e, praktikoje reikėtų geresnio gyvendinimo. Dar yra iššūkių susijusių su išlaipinimu iš laivų, tose karštuose prieimimo antplūdžio centruose, nes reikia uh, užtikrinti pirmimo sąlygas, medicinę pagalbą, taip pat būtinybė patenkinti pagrindinius poreikius. Uh, Na ir didžiausias iššūkis tai yra, kaip tokiuose antplūdžio centruose informuoti apie prieglapšio teikimo e, procedūras. Ir toks informavimas nėra visuomet geras. Be to, e, e, norime geresnio bendradarbiavimo vykdant procedūras prieš gražinimą. Labai svarbios stebėjimo misijos, dokumentacijų misijos trečiosios šalyse, į kurias gražinama. E, Ir, na, ir tik tais tuomet, jeigu užtikrinta tarptinė apsauga, tik tuomet galima atlikti tokius veiksmus. Iki 11.15 tarp laiko, sako pirmininkas. Na ir tik tais tuomet, kai yra užtikrinta tarptautinė apsauga, tik tokiams garantijams esant galima gražinti asmenį. O kai dėl nelydimų nepilnamečių, tai tikrai siekiame, kad pareigūnai aktyviau bandytų nustatyti tokio asmens amžių, jeigu kyla amžių, abejonių dėl nepilnamečio amžiaus. Tiek. Iš mano pusės. Taip, taip, norime palikti laiko užduoti jums klausimus, sako pirmininkas. Iki 11.15 turime laiko diskusijams, jeigu, jeigu galite pasisakydami, užduodami klausimus, apsirikotume dviem, trim minutėm. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė Mėcola kalba. Dėkuoju už detalės prezentacijas. Lab, taip, e, maltiečių e, žiniasklaidoje daug buvo diskutuojama žiniasklaidoje dėl tėmis operacijos ir dėl to, kaip jis skirsis nuo ankstesnių misijų. Ypač du dalykai man svarbus, tikiuosi daugiau aiškumo. Šalia to, ką minėjote, pirmiausia, dėl e, operacijų vykdymo srities. E, kiek toliau į šiaurę bus vykdomas tos operacijos ir, e, ir e, galbūt daugiau detalių dėl šių pokyčių. Ar Taip, e, tokiu būdu galima bus išgelbėti daugiau gyvybių ir gal būtų prasminga veikti kiek manoma arčiau tarpinėse vandenyse prie Libijos krantų tam, kad būtų išgelbėta daugiau žmonių dėl išlaipinimo. Ar galite patikslinti, ar tai reikš, kad tai bus artimiausias saugus uostas, ar bet kokia saugi vieta, kur yra žmonių, ir taip pat kas koordinuos tokias operacijas ir kaip jūs čia interpretuojate galiojančias taisyklės. Na ir galio, galiausiai apie skaičius ir dėl to fakto, kad daugėja atvykstančių iš Libijos. Na, ar galime tikėtis, kad per ateinančius mėnesius išauks viduržėmio jūros maršrutais atvykstančių asmenų skaičius? Pone, pone Dies Demera. Pone, ponas eh, Dies Demera. Uh, Dėkoju, e, ponė Fernandes ir gydymas direktoriau. Mm, taip, mm, aš stebėjau, kaip atsirado Frontex, kaip kito jos įgaliojimai, kito veiklos rytis, todėl turiu uh, abejonių ir turiu nemažai abejonių, kai dėl tų antplodžio centrų. Na Taip, mes čia daug kalbame administracinės struktūras ir tai apima ir Europolą, Frontex, kitas agentūras. Taigi norėčiau sužinoti, koks e, konkretus vaidmuo tenka Frontex tose antplūdžio centruose, nes iš tikrųjų labai svarbu nustatyti asmenų tapatybę, juos paskirstyti ir pervežti. Tai kokios, kokie, taip, dėl pokyčių. Tai matome, kad e, dabar tenka ne vien tik tais gelbėti žmonės, tačiau kai kalbame apie narkotikų, e, žmonių kontrabandą, kontrarizmą, ginklus, neteisėtą žvejybą, taigi, e, taigi galima sakyti, kad čia jau kalba eina apie žvalgybinės informacijos apie nusikaltimus rinkimą. Taigi norėčiau sužinoti, koks Frontex vidmo šiame kontekste, nes atrodo jūsų kompetencijos yra neribotas. Ir to pasakoje norėčiau sužinoti, koks vaidmuo tenka uh, Frontex lyginant su Europolo vaidmeniu. Pavyzdžiui, Marė projektas lydimas Europolo. Taigi, mm, koks yra teisinis pagrindas uh, peržengti reglamentą tam, kad, pavyzdžiui, jūs jau galėtumėte rinkti baudžio kriminalinės uh, E, žvalgybos žinias. Taigi turiu abejonių ir aš manau, kad tas abejonės tikrai pagristos. Pone Kijengi, prašau. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti abiems pranešėjams. Žinome, jog gelbėjimo e, jūroje veikla yra vienas iš esminių temis operacijos aspektų. Kaip e, matėme, vis dėlto e, tos pastangos neapima visos viduržėmio jūros. Duomenys rodo, jog jūs dalyvaujate 20, jūs apimate 23 procentus visų e, gelbėjimo operacijų. Tačiau kalbant apie kitus atvejus, apie likusius atvejus, tai nevyriausybinės organizacijos dažniausiai čia veikia, ieškodamos ir gelbėdamos e, tas asmenys jūrose. Tad mano klausimas, kuriais atvejais, kai tuo užsima nevyriausybinės e, organizacijos, e, tai būna susiję su nelegalia nusikalstama veikla. Toliau kalbant apie e, pagalbą jūroje, aš e, išklausiau informaciją šitais e, klausimais, tačiau noriu paklausti tais atvejais, kuomet sulaikomi migrantai jūroje. Ir kai, joms, ir kai migrantams, pavyzdžiui, pagalba teikia Libijos uh, E, institucijos, kiek laikomasi pagrindinių teisių. Ir kuomet tie asmenys yra gražinami, pavyzdžiui, Libijai, tai e, kaip yra laikomasi sveikatos apsaugos e, reikalavimu arba turint omenyje e, tuos asmenys, kurie atvyksta pas mus, ar jiems yra suteikiama psichologinė ir psichiatrinė pagalba, ar suteikiama reikiama pagalba, pavyzdžiui, neščioms moterims, toliau teisė į švietimą, ar šitos teisės yra laikomasi tais atvejais, kai mes priimame migrantus, ar vis dėlto e, tiems asmenims, kuriems dar nenustatytas konkretus statusas, šitos teisės nėra užtikrinamos. Man atrodo, kad čia kalba sukasi apie esminius aspektus, taip pat e, ar pakankamai yra kovojama su prekyba žmogaus organais šitame kontekste, nes dažnai tie duomenys neatsispindi taskaitose. Ponės Stevens. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš norėčiau reaguoti į pateiktus e, Frontexo statistinius duomenis. Migrantai iš Šiaurės Afrikos atrodo dabar netaip intensyviai vyksta į Europą kaip anksčiau. Tačiau spaudoje aš e, skaičiau, jog Europos stabilumo iniciatyva mano, jog e, iš tikrųjų tie srautai didėja. 17 tūkstančių, virš 17 tūkstančių e, tokių asmenų paprašė prieglobščio vien tik tai Belgijoje ir tie skaičiai atrodo nemažėja, be kita ko ir Graikijos salose antrą praeitų metų pusmetį tokių migrantų buvo du kartus daugiau negu per e, prieš tai buvusius pusantrų metų Prancūzijoje ir Vokietijoje prieglopšio prašymų skaičius taip pat padidėjo. Tad mano klausimas būtų toks. Ar pastaraisiais mėnesiais jūs matote, kad šita tendencija eina būtent ta linkime ir jeigu taip, tai tuomet mums iškyla rimtų problemų. Ta organizacija, apie kurią aš e, kalbėjau, mano, jog Italijoje ir Graikijoje uh, nėra tinkamai įgyvendinamos prieglopščio teikimo procedūros. Tai reiškia, kad vis daugiau e, migrantų laukia, kol bus suteiktas e, statusas ir jie žino iš anksto, kad e, jų e, dokumentų nagrinėjimas gali užtrukti ilgiau Italijoje ir Graikijoje ir todėl tie migrantai bėga į kitas e, valstybės. Ar iš tikrųjų tos, e, ar iš tikrųjų padėtis yra tokia ir ar iš tikrųjų prieglobsčio steikimo tvarka yra harmonizuojama Europos Sąjungoje. Taip pat norėčiau paklausti dėl. Pane Spinėlį, dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pono Ledžerį ir ypač poniai Fernandes už atliekamą e, darbą. Ir norėčiau paklausti ponios e, Fernandes, ar jinai mano, kad yra pakankamai išteklių ir pakankamai e, žmogiškųjų išteklių atliekant darbą jos pakomentuotoje srityje. Kalbant apie temis operaciją, ir e, Libija. Kiek aš e, žinau, kiek aš e, žinau, nėra laikomasi tinkamų reikalavimų, kuomet atliekami gelbėjimo ir e, paieškos operacijos vykdomos e, SAR zonoje, nes Libija yra pasitraukusi iš šitos e, zonos, kaip buvo pasakyta, Ten veikia nevyriausybinio organizacijų atstovai e, su laivais, kuomet yra, ieškomi, kuomet yra ieškoma e, migrantų ir jie gelbėjami jūroje. Taip pat e, kolegė Metzola jau minėjo taisyklės, kurių laikomasi, kuomet migrantai yra priimami prieimimo centro, centruose. Ten uh, turi būti laikomasi e, apsaugos e, taisyklių, ar vis dėlto tie išsilaipinimai vyksta kitose vietose ir ten nesilaikoma tų taisyklių. Toliau e, Triton operacija ir Temis ir jų apimtis. Triton apėmė 35 e, tūkstančius mylių o e, temis 24 e, tūkstančius mylių. Turint omenyje, kad dabar migrantai plaukia guminė, guminėmis valtimis dažnai ir patenka į Italijos vandenis. Dar, dažnai tos valtis e, nuskęsta anksčiau, nei pasiekia tą 24 tūkstančių mylių zoną. Tad kaip, kaip yra su šitais dalykais? Dėkuoju, pane Grapinį. Dėkuoju. E, pane pirmininkė. Turiu klausimų abiejams pranešėjams iš Frontexo. Ponui e, e, direktoriui jūs sakėte daugiau nei 6 tūkstančiai negalių migrantų nebuvo, identifi, buvo ne, ne, nebuvo identifikuoti. Tai reiškia pakankamai didelė rizika. Aš e, kaip europietė esu E, sunerimus dabar matydama kariuomenės e, kariškius patruliuojančius. Atrodo, jog mes gyvename e, karo sąlygomis. Ką mes turėtume daryti, kad rizikos faktoriai sumažėtų, nes jūs pasakėte, kad rizika nemažėja, kalbant apie migrantus, aišku, turime užtikrinti jų teisės, tačiau kita e, vertus, kaip turime e, kovoti su e, teroristinėmis grėsmėmis. Nes žinome, kad kyla naujų grėsmių, yra naujų išpolių. Kaip susidoroti su šitais dalykais? Pone Fernandės klausimas dabar. Jūs sakėte, kad yra skundų nagrinėjimo mechanizmas. Tačiau aš ne visiškai suprantu tą tvarką, kuri čia yra taikoma. Jūs sakėte, kad kai kurios dalykus galima atlikti internetu, tačiau tuo pat metu mes konstatuojame, kad labai mažai e, prašymų buvo pripažinti tinkamais ir apskritai matome, kad visas tas procesas tinkamai neveikia. Kaip e, specializuota organizacija. Frontexas veikia saugumo užtikrinimo srityje. Tačiau kaip konkrečiai jūs prisidedate prie saugumo e, užtikrinimo? Dėkuoju, panelė Žeri. Na, taip, e, taip, e, tai yra Frontex darbo viduržymė jūros e, regione darbo dalis. Na ir bandame užkirsti kelią tam vadinamą pul veiksnį, tai yra, kai um, žmonės nori atvykti. Na ir ponas Oskarkam, nevyriausybės organizacijos Open Arms kalbėjo apie tai ir turiu keletą klausimų. Jūs sakėte, kad vykdant jūsų operacijas nenorėtumėte gražinti pabėgėlių į Libiją. Na ir kaip nevirsime Romos organizacijos turi e, atitinkamus nurodymus tam, kad perkeltintų e, į Libijos laivą ką tik išgelbėtus asmenis, o taip pat dėl e, Libijos pakrantės ir atitinkamos zonos. Ką tai laikote tą zoną, nes tarpnioji jūrų e, organizacija atmetė e, siūlė e, nustatyti konkrečią Libijos jūrų zoną. 3000 jūrmilių galėtų tai būti. Na, tai kai kuriuos pabėgėlius gelbėja frontais, kitus nevyriausybinės organizacijos, kaip, pavyzdžiui, sakė ponas Kams. Na ir taip svarbu, kad e, tie ta humanitarinė pagalba teikiantis laikai nebūtų persikimi badžiamo keliu. Na ir taip, jie taip pat gauna e, finansinę pagalbą. Tačiau pagal ES tvarką čia yra valstybių narių narių nuožiūros laisvė, kam skirti tokį finansavimą. Ir ar yra gairių valstybėms narėms tam, kad būtų aiškiau, tam, kad e, nenutiktų taip, jog e, humanitarinė pagalba teikiantis laivai nebūtų per, e, apkaltinti dėl žmonių kontrabandos. Taip pat, ponė Fernandės, ar turite pakankamai finansinių išteklių atlikti visam darbui? Nes šiuo metu buvo minėta, kad e, agentūra šiame neturi pakankamai išteklių tam, kad tinkamai vykdytų visą savo veiklą. Ačiū žodis, pono Jurek. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mane sudomino e, ta e, antroji naujiena, kurią teko išklausyti čia jau du sikius. Konkrečiai, e, didžiausia migrantų grupė tai yra Tuniso gyventojai. Dėkoju už mums suteiktą informaciją. Na ir akivaizdu, kad čia kalba neina apie žmonės atvykusius per Tunisą, kalba eina apie Tuniso piliečius. O mums atrodo, kad Tunisas yra pakankamai stabili šalis, ir kur ji per arabų pavasarį gan sklančiai nuo diktatūros perėjo prie demokratinės sistemos. Todėl norėčiau sužinoti, dėl kokios priežasties atsirado ši naujoji migracija iš Tuniso. Kaip, kokia jūsų diagnozė? Antra. Ar čia susidurime tik tai su Tuniso piliečiais, Ar Čia veikiau kalba eina ne tiek apie Tuniso gyventojus, o veikiau apie nusikalstamų grupuočių veiklą, panašiai kaip ir Libijoje. Costa, Žodis, ponė Kosta. E Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju ponui Ledžeriai ir poniai Fernandes už labai turiningus pranešimus. Kaip ir kolegos, norėčiau. E, pakomentuoti tokį aspektą. Komet e, atsirado programa Temis, tai e, tuomet Italija tai žiūrėjo kaip žingsnį į priekį, e, nes šiame kontekste buvo įsipareigoda ne tik tai dalyvauti gelbėjimo ir paieškos operacijose, bet ir padėti Italijai priimti tas asmenys. E, tačiau norėčiau žinoti, kiek kitos viduržėmio jūros baseino valstybės priėmė tų migrantų, ne tik tai Italija, nes e, žinome, kad sumažėjo iš Libijos migrantų, tačiau padidėjo srautas iš Tuniso ir iš kurių kitų valstybių. Ir jeigu Italija ir toliau bus ta valstybė, kuri priima daugiausiai, tai e, Primenu, kad 700 tūkstančių migrantų atvyko į Italiją ir e, e, žinome, kad e, turi būti atliekami įvairūs tikrinimai, imami pirštų ant spaudai. Aišku, čia kalba sukasi ne apie išimtinę Frontex kompetenciją, tačiau e, dauguma migrantų e, dabar atvyksta daugiausiai iš Nigerijos, Dramblio kaulo, e, kranto Eritrejos ir e, ne visi e, jie e, e, gali gauti tarptautinę apsaugą, tačiau e, mano klausimas būtų dėl tos antros prieimimo stadijos, kiek yra priima kitose valstybėse. Nuo e, gruodžio mėnesio Libijos institucijos pareiškė, jog e, atsisako e, teikti SAR zonoje sertifikavimo e, veiklą. Bet kaip tuomet viskas vyksta, tarp, jūs veikiate tarptautiniuose vandenyse ir tuomet e, turite tuos e, migrantus e, išlaipinti artimiausioje ir saugiausioje e, vietoje. Kalbant apie e, nelydimus nepilnamečius, tai jie turėtų būti atskiriami nuo saugusių ir jas turi būti užsimama atskirai nuo pat jų atvykimo. Tad e, norėčiau paklausti, ar būtent taip vyksta kitose valstybėse narėse, pažiūrėjau, Maltoje ir Graikijoje. Ar visos valstybės e, taiko tas taisyklės, e, kurios išplaukia iš tartutinių konvencijų ne, nelydimų nepilnamečių atžvilgių? Pirinkas, kuomet mes. E, kad turėtume e, pakankamai laiko atsakymams, tai suteikiu žodį pirmiausiai pono Ledžeriai, paskui pon, poniai Fernandės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėl e, išsilaipinimo vietų temis e, apriepties e, zonoje, kaip aš e, sakiau, kalbėdamas apie temis operaciją, tai su Italijos institucijomis mes e, susitarėme, e, remdamėsi mums taikomais teisės e, aktais dėl šitų dalykų. Ir Italijos institucijos prašė, kad temis veiklos sritis ne sudubliuotų arba tiksliau, kad jinai e, apsiribotų e, paieškos ir gelbėjimo zona, kurią deklaravo Italija. Išsilaipinimo taisyklės yra aiškios, mes taikome tarptautinės teisės nuostatas ir ES teisės e, aktus. Tai reiškia, kad reglamentas 65 2014 metų čia yra taikomas, reglamentas 665 Taip pat e, tarptautinės e, teisės nuostatos, kaip sakiau, taikomas e, šitais ryčiai. Reikėtų dar kartą pakartoti, jog migrantai nėra išlaibinami ne ES valstybėse. Libijoje tai nevyks arba Tunise taip pat ne. Ar e, e, kitose ne ES valstybėse tame regione. Kalbant apie koordinacijos mechanizmą tarp e, gelbėjimo jūroje centrų ES, tai yra ryšių pareigūnai, kurios e, skyrė e, valstybės narės, ICC centras Romoje yra kuris užsima koordinavimo temis e, operacijos kontekste. Tad e, techninių požiūrių yra įmanoma koordinuoti šitos e, veiksmus tarp e, visų šio techninio proceso dalyvių. Mes e, dėl e, tikrinimo migrantų, kurie atvyksta į Libiją iki vasaros 17 metų mes e, konstatavome, jog nepilnamečių sumažėjo 60 procentų. Ir 70 procentų tiesiai iš Libijos atvykstančių e, migrantų skaičius. Dėl primimo centrų ir Frontexo vaidmens, taip pat pakrančių apsaugos agentūros vaidmuo ir įvairių, įvairių e, agentūros veiklos aspektų, nes buvo klausimų e, šitais aspektais, prieimimo centrai nesikeičia, jie yra tokie, kaip e, kad buvo nustatyti 15 metais Italijai ir Graikijai, tai yra ne administracinės struktūros, tai yra e, operatyvinio bendradarbiajimo e, struktūros. Europos komisija nurodė, kad tai yra administracinė struktūra. Ir tai pasakė būtent mūsų komitete. Todėl tikrai tai yra administracinė struktūra. Uh, Aš uh, daugiau e, atstovauju operatyviniam aspektui čia kaip Frontexo atstovas, be jokios abejonės mes e, koordinuojame šio pabudžio veiklą ir Frontexo vaidmuo yra būtent toks. Mes uh, užtikriname pasienio stebėjimą ir uh, Ties jūrinėmis sienomis mes e, užsime taip pat paieškos ir gelbėjimo e, veikla. Kalbant apie pastarąjį veiklos aspektą, tai e, čia dabar daugiau yra linkstama į valstybių narių institucijų atliekamą veiklą. Ir šitos dalykus koordinuoja e, Romos jūros e, e, gelbėjimo, gelbėjimo jūroje koordinavimo centras ir Italijos pakrančio apsaugos tarnyba. Ir šiai sryčiai yra taikomos taisyklės, kurios apibrėžia Italijos e, gelbėjom jūroje koordinavimo centras. Gal apie išlaikymus prieimimo centruose kartais e, e, Italijoje migrantai yra išlaipinami ir kitose vietose, kurios oficialiai nėra prieimimo centrai, nes kai kurie centrai būna per daug e, perkrauti. E, Italijoje ši sistema yra numatyta taip, kad ir tose kitose vietose gali būti atliekami tinkamai pokalbiai su migrantais, įmami jų pirštant saubai ir taip toliau. Mūsų agentūra prieimimo centruose e, padeda nacionalinėms institucijoms e, atlikti pokalbius, sužinoti apie tų migrantų e, as, asmenybės veiklą, apie tai, apie visą kontekstą, kaip jie buvo išgelbėti. Ir kartais mes taip pat surinkam asmeninius duomenis, kurie gali būti naudingi ir e, kriminaliniams tyrimams. Kartais migrantų papasakotos uh, papasakoti faktai reiškia, jog e, jiems turi būti taikoma tarptautinė apsauga ir Frontexas tuomet turi nukreipti šitos asmenys į kompetentingas e, institucijas ar e, nacionalinės institucijas ar tas struktūras, kurios veikia kaip išorės veiksmų tarnybos struktūros. Ir uh, Aišku, mes suprantame, kad kyla tam tikrų nugastavimų kai kuriais atvejais dėl saugumo, jeigu yra įtarimas, kad tas ar kitas migrantas gali dalyvauti e, nelegalios prekybos e, veikloje, ar teroristinėje veikloje, ar nusikalstamoje veikloje, tad šitie asmenys tais atvejais yra tikrinami pakartotinai, juos tikrina nacionalinių policijos pajėgų ekspertai arba Europolo ekspertai. Teisinis pagrindas šitiems dalykams yra aiškus. E, Frontexas ir kitos agentūros turi įgaliojimus e, atlikti tokius e, tyrimus, kovodamos su, nu, nus, su organizuotu nusikalstamumu ir imdamosi terorizmo prevencijos veiksmų, kiek tai susiję su išorinėmis sienomis. Mes nesame kovos su terorizmo agentūra, e, šitais dalykais užsima kitos e, struktūros, policijos struktūros, tačiau mes turime nukreipti įtariamus asmenis nacionalinėms e, institucijoms, jeigu yra įtarimo. Kalbant apie asmens domenų e, tvarkymą, Tai čia mes remiamės Europos domenų apsaugos e, pareigūno e, numatytais e, reikalavimais. Mes bendradarbiaujame su Europolu ir nacionalinėmis policijos struktūrijomis, teikiame informaciją šitais klausimais ir e, Visi e, šitie dalykai yra e, pranešami, notifikuojami Europos domenų apsaugos e, pareigūnai. Mūsų veikla dabar orientuojama labiau į teisės saugos veiklą ir mes galbūt dabar turėsime savo specializuotą asmens duomenų apsaugos pareigūną, nes šitas dalykas tampa vis aktualesnis mūsų agentūrai. Toliau, e, kalbant apie tai, kad e, temis neapima visos, temis veikla neapima visos viduržėmio jūros. Ir e, turint omenyje Libijos padėtį, tai e, Libijos Padėtis nėra labai e, gera, aišku, šito požiūriu. Viduržėmio jūroje Frontex vykdo tris operacijas, temis, kartu e, daugiausiai su Italija, yra Poseidono operacija Graikijoje ir yra taip pat Indalo e, operacija, nuolatinė operacija vykdoma kartu su Ispanija. Indalo operacija turėjo būti sezoninė, operacija tik tai vasarą, tačiau e, ir čia aš atsakau to pačiu į klausimą dėl e, atvykimo į kitas valstybės narės. Kol kas Italija yra daugiausiai e, migrantų primanti valstybė, Graikija antrą vietą čia užima, Ispanija trečią vietą pagal išsilaipinimų e, skaičių. Ispanijoje išsilaipinančių migrantų e, skaičius didėja ir e, dėl to kartu su Ispanija mes nusprendėme, kad Indalo operacija taps nulatinė operacija. Mes koordinuojame savo veiklą su visomis valstybėmis narėmis, taip pat su uh, E, e, įvairiomis e, šioje srityje veikiančiomis organizacijomis ir institucijomis, o kalbant apie Libijos atvejį, Libijos padėtį, tai, ką mes dabar gauname iš atvirų informacijos šaltinių, leidžia teikti, jog mes geriausiu atveju galime tik tai prisidėti per ES veiklą prie Libijos gebėjimų stiprinimo, tačiau e, aišku, čia mūsų vaidmo gana kuklus, todėl kad e, tokia užduotis yra labai plataus masto, mes e, galime teikti tik tai rekomendacijas tam e, tikras, tačiau mes matome, kad e, tai, kas daroma Libijoje, tikrai netitinka humanitarinių standartų, tokių, kaip mes suvokiame iš ES požiūrio taško. Dėl prieglopšio prašytojų skaičių iš tikrųjų prieglopšio prašytojų skaičius E, didėja ir e, jų padidėjo įvairiose valstybėse narėse. Tai yra tam tikras paradoksas, kurį mes bandome e, suprasti. E, bandome suprasti priežastis, todėl kad e, nelegalių sienos skirtimų skaičius ties išorės sienomis mažėja, sumažėjo per praeitus metus 60 procentų, nes šitie, šitie dalykai yra fiksuojami. ES mastu minus 60 procentų, sumažėjo 60 procentų. Tačiau valstybės narės teikia informaciją, kuri rodo, jog e, prieglopšio prašymų skaičius didėja, bent jau jis yra labai aukštas. Čia gali būti įvairių tokio reiškinio paaiškinimo, arba dalis tų prieglopščio prašytojų jau buvo ES teritorijoje anksčiau ir tik dabar prašo, o e, kai kurie iš tų prašymų yra susiję su jų pervažiavimu į kitą valstybę narę. Tačiau e, e taip pat gali, galime netmesti ir tokio varianto, jog kai kurie sienos kirtimai nelegalus nėra e, fiksuojami, o teisybė yra ta, jog galbūt e, visos šitos mano minėtos priežastis e, iš dalies čia gali pasireikšti. Aišku, mes čia kalbame apie operatyvinės veiklos sritį ir dėl, dabar dėl tų migrantų, kurie gali nepasiekti paieškos ir gelbėjimo zonos ribų. Frontexo, Frontexo veikla išeina už tos e, zonos ribų. Mes e, neveikėme tokiais atvejais, kuomet kalba sukasi, pavyzdžiui, apie narkotikų prekybą. Tada mes neveikėme išeidami iš to zonos ribų. Tačiau jeigu čia kalba sukasi apie gelbėjimo jūroje ar paieškos operacijas, kai tik tai e, koordinavimo centras e, duoda mums signalą, jog reikia e, jog reikia pradėti tą veiklą, tai tuomet mes tai ir darome ir už tos zonos ribų ieškome jų, gelbėjame ir e, tuomet e, pristatome juos į e, saugią išsilaipinimo vietą. E, arba remdamėsi 6656 14 metų reglamentu O jeigu e, gelbėjimo operacijos yra koordinuojamos ne Italijos, o kitos valstybės e, narės, tai e, tais atvejais mes paprasčiausiai e, paklūstame e, koordinavimo centro nurodymams, kuris pasako mums, kur reikia išlaipinti tos asmenys. kalbant apie e, teroristinę veiklą, Kągi dar kartą pakartosiu, kad mes nesame specializuota šios srities agentūra, mes esame išorės sienų ir pakrančio apsaugos agentūra ir veikiame savo kompetencijos ribose, tačiau kalbant apie pagrindinės terorizmo priežastis, tai aišku, tų priežasčių yra daug ir kai kurios iš tų priežasčių nebūtinai tiesiogiai susijusios su sienų e, apsauga, tačiau kai tai būna susijęs su sienos apsaugomis, tai mes turime atlikti viską, kad nebūtų terorizmų užsimančių asmenų e, atvykstančių Europos Sąjungą ir kad jų sienos kirtimas neliktų nepastebėtas. Dėl nevyriausybinių organizacijų veiklos ir e, gairių, kurios turėtų būti teikiamos joms valstybių narių. Yra etikos kodeksas, kurį priėmė Italijos vyriausybė 17 metų vasarą. Kiek aš e, žinau, daug nevyriausybinių organizacijų sutiko pasirašyti tą e, etikos kodeksą ir sutiko bendradarbiauti su Italijos e, institucijomis ir su Frontexu ir kitomis šios ir tie veikiančiomis organizacijomis. Uh, E, taip pat Graikijoje buvo panašus e, e, etikos kodeksas, tad labai tikėtina, kad tokio pobūdžio gairės, tokių pobūdžio gairių bus laikomasi tarp nevyriausybinio organizacijų. Dėl Tuniso Daugelis migrantų atvykstančių iš e, Tuniso e, yra tunisiečiai. Jie sudaro pusę tų e, migrantų, tačiau jų yra ir iš subsaharinės Afrikos. Jie atvyksta per Tunisą, pastarieji atvyksta taip pat per Tunisą. Ir čia galbūt iškyla kai kurių nuogastavimų dėl saugumo. Kai kurie E, Junknės karalystės e, laikraščiai yra čia pateikę kai kurios informacijos prieš tam tikrą laiką šiais klausimais, kaip žinote. Dėl registravimo prieimimo centruose, kai asmenys yra užregistruojami ten, tai tie migrantai, kuriems turi būti taikoma tarptautinė apsauga, yra nukreipiami į tas institucijas, kurios užsijima prieglapšio procedūromis, o ekonominiai migrantai, kuriems negali būti teikiama e, e, tartautinė apsauga, e, kuriems negali būti išduodami leidimai gyventi, kuriems netaikoma šeimos susijungimo taisyklės ar panašiai, turi būti gražinami. Tad e, turbūt tiek būtų iš mano pusės, tačiau aš nenorėčiau per daug laiko užgaišti, kad e, sugaišti, kad ir Makalata turėtų laiko atsakyti į tos klausimus. Dėkoju už jūsų atsakymus. Dabar žodis ponė Fernandės. Dėkoju, ponė pirmininkė, pasisakysiu atsakyti trumpai ir glaustai jūsų klausimus. Dėl teisės į mokymą ir sveikatos apsaugą. Na šiaip e, vykdydami savo veiklą mes e, kartu siūsdami laivus juos e, siunčiame ir medikus. Na, o primančio valstybė narė turi suteikti medicinę pagalbą jau jiems atvykus. Aišku, tai yra labai aktualus klausimas, Mes, aišku, intensyviai koordinuojame savo pastangas šią srityje, o dėl neštumo ir gražinimo, tai tenka nuolat sugrįžti prie šio klausimo, ypač pastaruoju metu. Taigi konsultacinėme forume, kai bus, bus aptariamos gairės, bus atliekama jų peržiūra, bus kalbama ir apie tai, nes e, moteris tokioje padėtyje yra pač pažydžiamos ir ES kol kas nėra standartų. Uh, apsprendžiančių, kada neščia moteris gali būti gražinta. Uh, Na, taip, gal tikrai reikėtų suderinti tų gairių, nors jos, aišku, nebus privalomas, o dėl teisės į mokymą, švietimą tai yra panašiai. Mes nesame atsakingi už mokymą, švietimą ir ten, kur apgyvendinimas nelygmes e, nepilnametis, ten mūsų paprastai net nėra. Pone Koskato klausė mes atsakingi už jo prieimimą, registracijos procesus, ir paremėme vyriausybės institucijas atliekant registraciją, nustatant nepilnamečio tapatybę. Tai yra svarbu tam, kad e, prioritetinė tvarka, lyginant su kitais pabėgėliais, su nepilnamečiais būtų neprioritetinė tvarka. Tvarkomas, nu, Dėl, taip, aišku, ir organų kontrabanda taip pat yra viena iš aktualių problemų, kaip ir šiaip ne kontrabanda plačia prasme, o kai dėl skundų mechanizmų, tai taip pripažįstu, kad sistema dar nėra tiek išplėtota, kiek norėtųsi. Pirmiausia, e, užtrukome, kol įdarbiname asmenį, kuris e, paremtų mūsų komandą rengiant šį mechanizmą. E, ir turiu pripažinti, kad e, pirmiausia, mes norėjome nustatyti mūsų vidinės procedūras prieš pradedant e, e, išplėsti šio mechanizmo veiklą. Na, tikėkime, kad bus daugiau skundų ir, jei pageidavote, galiu pateikti daugiau medžiagos. Taigi, pirmiausia, norėjome nusistatyti vidinės struktūras ir procedūras, o tik po to skleisti informaciją apie skundų mechanizmą tam, kad galėtume atsakyti laiku. Nors, aišku, 19 skundų tikriausiai neatspindi tikrosios padėties. Buvo keltas klausimas dėl e, paramos ištekliais. Nemažai klausimų yra dėl dėl šio dalyko. Šiuo metu mano komandoje esame šešiesi, skaitant ir mane. Dar vienas asmo palaiko mūsų praktinės rytį. Taip pat turime konsultacinį sekretariatą. Jis dirba tik tais formui. Ir taip pat turime ir uh, asistentą atsakingą už skundų mechanizmą, o taip pat turime mano padėjėją ir administracinį padėję, taigi esame tik tai šeši. Ir e, Fabricijai dar yra e, trys padėjėjai, kurie bus įdarbinti šiais metais. Tai mūsų komandoje tuomet jau bus devini asmenys, bet e, tai tikrai nėra pakankamas darbuotojų skaičius tam, kad vykdytume vis platesnės e, agentūros užduotis, e, skaitant ir pagrindinę teisę apsaugą. Pone Pinelį, jūs turit papildomą klausimą? Ne, aš norėčiau papras... užduoti štai ką. Ponui Ledžerį klausimą norėčiau užduoti. Galbūt mm, netinkamai supratau jūsų atsakymus. Norėjau tik tai, kad man patvirtinumėte, kad Search and Rescue zonos, paieškos ir gelbėjimo zonos kaip pat tokios neegzistuoja, nepaisant to, ką jūs sakėte savo pristatymę. Aš prancūziškai atsakysiu, nes prancūziškai klausimas buvo užduotas. Ne, aš nesakiau, kad Libijos SAR zona yra kaip po jau pasiekta. Tiesiog 17 metų e, vasara buvo deklaracija tam tikra padaryta dėl situacijos, kurios man čia net nepavyktų apibūdinti. Mhm. šioje zonoje tam tikromis dienomis e, Libijos e, pasieniečiai e, gelbėjimo operacijas atlieka. Tačiau Frontexas su Libijos pasieniečiais nekoordinuoja savo veiksmų dėl gelbėjimo operacijų. Tačiau aš nemanau, kad taip visada bus. Kaip žinia, Europa turi planų Tripolėje įkurti e, gelbimo jūroje koordinavimo centrą. Ir šis projektas yra finansuojamas Europos komisijos. E, Italija šiuo metu dirba su šiuo projektu, su Europos lėšų panaudojimu ir būtent Italija pageidavo, kad Frontexas galėtų e, teikti ekspertinę, tiksliau, kad Frontexui jį galėtų teikti e, e, ekspertinės žinias. Na, o dabar kas dėl UBAN misijos, tai čia vėlgi tai turėtų būti finansuojama iš Europos komisijos lėšų. Ačiū ponui Ledžeri ir poniai Fernandes ir dėkoju visiems kolegoms už dalyvavimą diskusijoje. Balsavimas prasidės po 11.15. Colleagues, if you're ready, we can begin. Kolegos, jeigu esate pasirengę, tai siūlau pradėti, siūlau susėsti į vietas. Um, as usual, all electronic. Kaip visada balsavimas vyks elektroniškai. to prevent injuries, I'll just wait till some colleagues. Kad niekas nesusižeistų, palauksime, kol kolegos visi susijęsi savo vietas. Tada pradėsime balsavimą, nes e, žinau, kad kažkas e, skuba į lėktuvus su traukinius, tai siūlau nevėluoti. Kolegos, pradėsime nuo pirmojo balsavimo nuomonės projektas TRAN komitete parengtas ponos Škripek. Tai yra elektroninės kelių rinkliavos sistemų saveikumas, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarp valstybinių lygmenį keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Europos Sąjungoje. Tai yra nauja redakcija. Transporto komitete gegužės 24 dieną bus balsuojama dėl šio pranešimo. Pana Škilbek, ar norėtumėte pasakyti? Ne. Jeigu ne, tai tada balsuokime. Ar visi jau esate susėdę ir pasirengę balsuoti? Visi pavargė prieš Velykas. 22 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Balsavimas tęsiamas vis dar. Galite balsuoti. Paprašysiu visų susėsti. Ar visi jau balsavo? Dar visi nebalsavo. Ar dabar jau visi balsavo? Atrodo, kad viskas. Balsavimą baigiame. Patvirtinta 43 už. Dabar tiksliau 43 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta Toliau 40, 24 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 25 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 28 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 33 pakeitimas, balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtinta. 34 pakeitimas. 34, 5 ir 6 pakeitimai pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 37 pakeitimas, pradame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 39 pakeitimas, pradame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 40 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmesta. 41 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 42 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 43 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Pirmas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 59 pakeitimas. Kas už? Tiksliau, pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 60 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 62 pakeitimas. Pradame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Pirmas pakeitimas, e, citata, pradame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Dabar šeštas, šešta konstatuojama dalis. Pradame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas septintas pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Aštuntas pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Devintas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Dešimtas pakeitimas. Pradame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas. Pradame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas. Pradame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 14 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 15 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 16 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 18 pakeitimas. Pradame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Antras pakeitimas. Pradame balsuoti. Baigiame. Baigiame balsuoti. atmesta. 21 pakeitimas. Pradame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 63. Baigiame balsuoti. Carried amendment 64. Priimtas dabar 64. Pradame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Ir galutinis balsavimas vardiniu būdu. Prašau. Vote is closed. That's carried 48 votes, 2 against. Balsavimas baigiamas, 48 už, 2 prieš, 4 susilaikė. Sveikiname pranešėją. So colleagues, we can now move to the votes Kolegos, dabar galime perėti prie rekomendacijos projekto dėl tarybos sprendimo dėl Europos tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos sudarimo ES vardų projekto, pranešėja Helga Stevens. Ar jūs norėtumėte trumpai pasisakyti? Prašau, Helga. Dėkoju, pirmininkė. Gerbėmiai kolegos, per praeitą Libe e, posėdį padariau pristatymą ir pristačiau savo nuomonę šio klausimu. Manau, kad tarybos versija yra primtinesnė, nes saugumo srityje yra bendroji pasidalinamoji atsakomybė. Mes surengėme e, su šešėliniais pranešiais sustikimą ir su frakcijomis nusprendėme teisinės nuorodas, dėl teisinių nuorodų. Tikiuosi, kad taip pat ir kitos frakcijos, visos frakcijos palaikys. Tai dabar siūlau balsuoti, pirmas pakeitimas, pradame balsuoti, balsavimas baigiamas. Patvirtinta, antras pakeitimas, balsavimą pradedame. Baigiame. Patvirtinta trečias pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Galutinis balsavimas vardiniu būdu. Pradedame. Balsavimas baigiamas. patvirtinta. 47 už 5 prieš, jokių susilaikiusių nėra, sveikiname pranešėją. Toliau vėl ponios Stevens rekomendacijos projektas dėl tarybos sprendimo, dėl Europos tarybos konvencijos, dėl terorizmo prevencijos papildomo protokolo sudarimo ES vardu projekto. Ir e, šis klausimas yra susijęs su 13 darbo tvarkės punktu. Taigi pirmas pakeitimas. Balsuojame. Baigiamas balsuo, balsavimas. Patvirtinta dabar antras pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Trečias pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Ketvirtas pakeitimas. Atsiprašau, sako pirmininkas. Patvirtintas prieš tai buvęs. Dabar ketvirtas pakeitimas. Ketvirtas. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Na ir galutinis balsavimas vardiniu būdu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 49 už 5 prieš. Niekas nesusilaikė, sveikiname pranešėją. Dabar kolegos siūlau pereiti prie e, kontrolės priemonių taikymą naujai psichoktyviai medžiagai. Tai yra pranešimo projektas dėl tarybos įgyvenimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo. Jungtinių tautų komisija dėl narkotikų narkotikų. E, yra sprendimas, penkios priemonės yra įtrauktos į e, e, Europos Sąjungos narkotikų sąrašą. Ir tarybos laiškus jūs esate gavę. Parlamento nuomonė vis dėlto dar yra reikalinga. Ar pranešėja pagydauja pasisakyti? Ne. Ne. Na, labai greitai pasisakiau, bet galėjote ir jūs pasisakyti. Taigi balsuojame. Pranešėja pagazantų duarų įsmaitę. Valsuosime galutinis balsavimas vardiniu būdu dėl viso projekto. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. 53 už, vienas prieš patvirtinta, niekas nesusilaikė. Sveikiname pranešėją. Dabar siūlau prie antrojo NPS E, failo balsavimo. 16 darbo tvarkės punktas. Vėl balsuojame vardiniu būdu. Prašau. Balsavimas pradamas, dabar baigiamas jau. Patvirtinta 52 už, vienas prieš, niekas nesusilaikė. Sveikiname pranešėją. So, so colleagues, we come to point 22. Um... Kolegos 22 uh, darbo tvarkės punktas, tai yra EPO uh, kandidatai E, Europos prokuratūros reglamentas, kaip žinia, buvo patvirtintas praeitų metų spalio mėnesį. Juo siekiama iki 20 metų e, sukurti prokuratūrą. Jau prasidėjo parengiamasis darbas. Na, o kas dėl atrankos ir paskirimo e, prokurorų, tai 14 straipsnio trečia dalis EPO reglamente numato atrankos komisija. Ta atrankos komisija turėtų sudaryti 12 asmenų kur, kurie yra buvę Teisingumo teismo ir audito rūmų nariai, taip pat galėtų būti nacionaliniai Eurojusto nariai, nacionalinių aukščiausių teismų nariai ir aukšto lygio prokurorai bei teisininkai pripažinti. Ir vienas iš asmenų turėtų būti pas, e, paskirtas Europos parlamento. Libe koordinatorių posėdžio metu kovo 5 dieną. Uh, buvo kalbėta apie e, šį klausimą. Mes dabar gavome tokias kandidatūras, alfa, e, abitelinę tvarką perskaitysiu pavardas, Kandido Konde Pompido, Rašyda Dati, Eva Žoly, Antonijo Mūra, Marius Vorsianų. Jūs gavote kandidatų sąrašą ir taip pat jų gyvenimo prašymus. Uh, E, balsavimas vyks elektroniškai ir slaptai. E, dėl kandidatų bus balsuojama vienas po kito e, abecėlinė tvarka. Taigi siūlau dabar balsuoti tik tai už arba prieš. Dėl, tik tai už vieną kandidatą galite balsuoti, už keturis likusius tik tai prieš galite balsuoti. Taigi galite užbalsuoti tik už vieną. o dėl visų kitų galite arba balsuoti prieš, arba susilaikyti. Tam, kad susilaikytumėte, turite aktyviai balsuoti, tai yra tie, tas vadinamasis aktyvusis susilaikimas. E, jūs turite balsuoti, paspausti prieš arba susilaikymo mygtuką, ar visiems aišku. Jūs negalite nebalsuoti na, jeigu nebalsuotumėte, būtų tiesiog susilaikimas. Bet e, dabar dėl e, Europos parlamento kandidatūros jūs turite aktyviai, taip sakant, susilaikyti. Turite kažką padaryti tam, kad susilaikytumėte. Taigi galite už vieną tik tai žmogų balsuoti, už visus kitus prieš arba susilaikant galite balsuoti. Tada mėlyna švieselė užsidegs. Ar taigi perskaitysiu kandidato pavardę ir dėl jo balsuosite tada. Pirmiausia, abecėlinė tvarka. Ponas Kandido Konde Pumpido. Balsavimas pradedamas dėl šio kandidato. Ar visi jau balsavo? Balsavimą baigiame. Dabar Antras kandidatas, ponia Rašyda Dati. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Toliau ponia Eva Žoly, trečioji kandidatė. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Toliau ketvirtas kandidatas, ponas Antonijo Mūra. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Na ir penktasis kandidatas, ponas Marius Vorničianu. Varnisian. Pradedame balsuoti dėl šio kandidato. Balsavimas baigiamas. Dabar tokie buvo pasižymėti balsavimo rezultatai. Tikriausiai man reikėtų perskaityti rezultatus. Taigi mes išrinkome ponę Rašydą Datį. So we have now, we go to the next. Taigi siūlau dabar pereiti prie kito balsavimo, balsavimo kitų klausimų. Tai yra žiniasklaidos pluralizmas ir žiniasklaidos laisvė ES pranešėja Barbara Spinelli. Ar pranešėja norėtų pasisakyti? Ne, aš gal nepasisakinysiu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tiesiog norėčiau pasakyti, jog tikrai e, nesutinku su nuoroda į mano šalį, kai buvo aiškinami motyvai, nes aš manau, kad tokia nuoroda yra nepagrista, neteisėta ir visai neparemta informacija. Gerai, mes pasižymime jūsų nuomonę, dabar perikime prie balsavimo. Nuo pirmo kompromiso pradėsime, pradedame balsuoti. Thank you. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 92 pakeitimas. Pradame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 93 pakeitimas. Pradame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 96 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 101 pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 102 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 103. Pradame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 104. Pradame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 105 pradame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 106 pradėjome balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Antras kompromisas pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 110 pakeitimas. Pradėjome balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 111. Pradėjome balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 112 pakeitimas. Pradėjome balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 113 pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Trečias kompromisas pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 119 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 124 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 125. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Penktas kompromisas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtinta. 122. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 133. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 134. Kas tiksliau pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 135 dabar. 135 balsuojame. Baigiame. Atmestas 136 dabar pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Toliau 15 dalis kultūros komiteto balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 138 pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 139. Baigiamas balsavimas. Atmesta. Šeštas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta 147 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 148 dabar pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmesta. 149 pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Septintas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 152. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Aštuntas kompromisas balsuojame dėl jo. Baigiame. Patvirtinta. Devintas kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 168 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtinta. 169 balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtinta. Dešimtas kompromisas, balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtinta. Vienuoliktas kompromisas, balsuojame. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. 16 dalis kultūros komiteto. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Dvyliktas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 178 balsuoti pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 180, 182 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 193 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 13 kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 13 A kompromisas. Pradedame balsuoti. Atsiprašau, sako pirmininkas. 13 kompromisas patvirtintas. Taigi dabar 13A kompromisas. Pradedame balsuoti. Kažkaip vietai, lietai technika veikia šiandien. Nagi. Na, atsiprašau, technika šiek tiek lietai veikia šiandien. Patvirtinta. 13A kompromisas. Pradedame balsuoti. Ne, dabar balsavome dėl 13a. Taigi 197 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 200 pakeitimas. Pradame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 201. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 203. Pradėjome balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 204. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 17 dalis kultūros komiteto balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 14 kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Dabar 202 pakeitimas. Balsuoti pradedame dėl jo. Baigiame. Tiksliau 212 buvo čia. Atmesta. 2.14. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinti. 2.15. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 2.16. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 2.19 dabar. Pradame balsuoti. 2.19. Baigiame. Patvirtinta. 220. Balsuojame dėl jo. Baigiame. Patvirtinta. 221 dabar. Pradedame balsuoti. 222. Baigiame. Patvirtinta. 222. Pradedame balsuoti. Baigta, baigta balsuoti, dabar baigtas balsavimas, patvirtinta. 223 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 224 pakeitimas pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta dabar 226 pakeitimas. Baigiame. Patvirtinta. Dabar 227. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Dabar dėl citatų balsuojame. Pirmas pakeitimas. Balsuojame. Balsuojame. Nieko čia stebėtino. Patvirtinta. Dabar antras pakeitimas. Baigiame. Patvirtinta. Trečias pakeitimas. Pradedamas balsavimas. Baigiamas. Patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas. Pradedame balsavimą. Baigiame. Patvirtinta. Penktas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Šeštas ir septintas identiški pakeitimai. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Vienuoliktas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Dvyliktas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Tryliktas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame dėl jo balsuoti. Atmesta. Keturioliktas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 15 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta 16 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta 17 pakeitimas, Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 18 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 19 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Atmesta. 21 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Patvirtinta 22 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Dabar 23 pakeitimas. Dėl jo balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Konsultuojamas dalis 15 kompromisas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. 26 pakeitimas, balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. 27 pakeitimas, balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. 28 pakeitimas, kas balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. 16 kompromisas balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. 34 pakeitimas balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 37 pakeitimas balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. 38 pakeitimas balsuokime. Balsavimas baigtas. primta. 40 pakeitimas balsuokime. Baigta. Atmesta. 41 pakeitimas balsuokime. Balsavimas baigtas. Rimta. 42 pakeitimas balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. 43 pakeitimas balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. Keturiasdešimtas pakeitimas ir septyniasdešimtas identiški. Balsuokime kartu. Balsamas baigtas. Primta. Keturiasdešimt penktas pakeitimas. Balsuokime. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. 46 pakeitimas balsuokime. Baigta. Primta. 47 pakeitimas. Balsamas baigtas. Primta. 48 pakeitimas. Balsamas baigtas. Primta. 49 pakeitimas. Balsuokime. Baigta. Primta. 17 kompromisas. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 55 pakeitimas. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 56 pakeitimas balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 57 pakeitimas balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 58 pakeitimas balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 18 kompromisinis pakeitimas, balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 63 pakeitimas, balsuokime. Baigta. Primta. 19 kompromisas, balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 67 pakeitimas balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 68 pakeitimas balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 20 kompromisas balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. 21 kompromisinis pakeitimas, balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. 78 pakeitimas, balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. 80 pakeitimas, balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. 82 pakeitimas balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. Jūri pastraipos. Aštuntoji pastraipa. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. Devintoji pastraipa. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. 15 pastraipa. Jūri. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. 23 pastraipa. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. Na ir šeštoji pastraipa, kalb, balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 18 pastraipa, balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 22 pastraipa, balsuokime. Balsamas baigtas. Priimta. 23 pastraipa, kol balsuokime. Balsamas baigtas. Priimta. Ir galutinis balsamas, varnis balsamas, balsuokime. Mhm, balsamas baigtas. Priimta 44 už, 3 prieš ir 4 susilaikysiai. Sveikinu pranešėją. Pone Žiūrėj, ar norite dėl darbo tvarkos taisyklių pasisakyti? Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes tiesiog esame čia daugumoje, į tai atkreipti dė... norėjau atkreipti dėmesį. Taip, pasižymėjome. Kolegos, e, baigime balsavimą, o kartu baigime ir posėdį. Ar būtų pagidam dėl kitų darbo tvarkės punktų? Ne. Kitas posėdis vyks balandžio 9 dieną. Skelbiu posėdžio pabaigą ir linkiu visiems e, smagių kalėdinių atostogų. Ačiū. Taigi, linkiu malonių atostogų. A well-deserved break. If you're as tired as I, I um... Taigi visi tikrai nusipelnėte gerų velykinių atostogų.